Mesdames, Messieurs, cette salle de. Ponios ir ponai, na, ši salė, komiteto salė nėra restoranas ar kavinė, taigi jeigu norite toliau diskutuoti, tai prašau tai daryti už salės durų. Noriu padėkoti kolegoms, kurie dar turi jėgų dirbti toliau nes turi, mūsų laukia dar daug darbo. Akivaizdu, kad ne visi išgirdo mano prašymą. Jį pakartoju. Ačiū. Taigi dabar kalbėsime apie sutuoktinių turto, kalbėsime apie sutuoktinių turto režimą ir taip pat registruotoms partnerystėms taikoma turto režimą. Na, iš tikrųjų, aš nenorėjau renkti abiejų pranešimų, tai tiesiog sutapimas ir labai greitai dabar pristatysiu juos. Taigi po. Yra kažkokių problemų, atrodo. Ačiū. Taigi po to, kai e, dėrybo, dėrybos tarp valstybių narių atsidūrė e, aklavėtėje, o sprendžiant šeimos teisės klausimus reikalingas vienbalsiškumas, mes dabar kalbame apie sustiprintą bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad jo pavyks pasiekti. Taigi, 18 valstybių narių pageidauja dalyvauti sustiprintame bendradarbiavime šioje srityje neseniai prie to bendradarbiavimo prisijungė Kipras, o dar penkios valstybės narės svarsto. Čia turiu galvoje tris Baltijos šalis - Rumunija ir Slovakija. Pasiūlymas dėl reglamento 2016 metų reglamento e, skiriasi nuo komisijos pradinio pasiūlymo, kuris buvo pateiktas 2011 metais e, yra įtraukta nemažai parlamento pasiūlymų, kurie buvo pateikti vykstant diskusijoms 2013 metais ir dabar turime tekstą, kurį yra pasirengusios patvirtinti 23 valstybės narės, jos buvo pasirengusios jį patvirtinti 15 metų pabaigoje. Reglamentai yra labai naudingi tarptautiniams mm, poroms. E, e, Ten yra numatoma kompetencija, taikoma teisė ir pripažinimas bei vykdymas e, sprendimų susijusių su e, įvairiose valstybėse taikomų taisyklių suderinamumu. Ir šiuose e, reglamentuose yra labai aiškiai nustatoma uh, kuri jurisdikcija yra kompetitinga priimti sprendimus, kai tie sprendimai yra susiję su paveldėjimu iš sutoktinio, e, mirusio sutoktinio, taip pat, kai yra teikiami prašymai dėl skirybų, dėl gyvenimo skyrium ir dėl e, santokos anuliavimo. De, iš taikymos, į taikymos rytį ne įtraukiami klausimai dėl partnerio ar sutoktinio kompetencijos, taip pat dėl klausimai susijęs su partnerystės arba santokos pripažinimu, taip pat su e, alimentų mokėjimu ir panašiai. Aš galbūt kalbėsiu truputį e, lėčiau, kad e, jums būtų viskas išversta ir kad suprastumėte, apie ką kalbame. Subsidiarumo principas šeimos teisės rytyje yra e, taikomas. E, norėčiau akcentuoti štai ką dalyką. Tais atvejais, kai valstybė narė nepripažįsta santokos arba konkrečios e, partnerystės, tai tada tos valstybės teismas gali perduoti savo kompetenciją kitos valstybės teismui, kur tokia partnerystė ar santoka pripažįstama ir nuostatos dėl taikomos teisės yra universalaus galiojimo, tai reiškia, kad gali būti taikoma ir trečiosios šalies teisė. E, svarbus žingsnis pirminčiame kontekste yra tas, kad taikytina teisė e, taikytina teisė taikoma teisė yra taikoma e, sutoktinių turtų, neatsižvelgiant į tai, kur tas turtas yra. Ir yra taip pat tekste kalbama apie sprendimų vykdymą ir dabartinėme tekste labai yra remiamasi e, parlamento pozicija, kurią jis patvirtino 2013 metais apie, ir apie kurį aš kalbėjau. Ir taip pat čia e, yra atsižvelgiama ir į reglamentą dėl tarpvalstybinio paveldėjimo. E, šie du reglamentai yra didelis žingsnis pirmin ir ES ir tarptautiniams poroms, e, kurioms tie reglamentai yra skirti ir kurios dažnai nukenčia dėl to, kad šioje srityje nėra ES teisės aktų. Taigi e, šie reglamentai užkirs kelią neteisingiams sprendimams, prieštaravimams ir e, neiškumams. Ir savo pranešimuose aš siūlau parlamentui teigiamai įvertinti šiuos e, pasiūlymus, e, nes pasiūlymai tenkina ir tas valstybės narės, kurios norėjo paralelių pasiūlymų. Iš pradžių e, šie tekstai buvo blokuojami taryboje, galiausiai po dėrybų pavyko sutarti, e, remiantis pirmuoju tekstu. Taip pat buvo atsižvelgta į daugelį e, parlamento 13 metais pateiktų pakeitimų ir mm, mes manome, kad naujasis pasiūlymas dabar yra geras ir teigiamas kompromisas, kuris padės spręsti įvairius konfliktus. Ir manau, kad reikėtų pasiūlyti svarbių pakeitimų. Svarbu nesiūlyti tokių pakeitimų, kurie galėtų duoti neigiamą rezultatą. Ir baigdamas norėčiau dar patikslinti tris dalykus. Visų pirma, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad visi pakeitimai, bet kokie pakeitimai gali mm, pakengti susitarimui, e, kurį pasiekė valstybės narės dalyvaujančios e, sustiprintame bendradarbiavime. Dėrybos buvo e, sudėtingos ir nereikėtų dėlsti ir dėl to aš e, siūlau patvirtinti tą, tuos tekstus. Tai būtų naudinga poroms, jeigu tas tekstas nebūtų patvirtintas, tai dėl to nukentėtų atitinkami piliečiai. Ir e, pa, terminas teikti pakeitimus yra gegužės ketvirta diena, tai reiškia, kad pakeitimus, pateiktus pakeitimus galėsime e, aptarti, na, nors aš kaip jau sakiau, nenoriu tų pakeitimų, taigi tuos pakeitimus, jeigu jų bus, galėsime aptarti per kitą mūsų komiteto posėdį. Ir tikimės, kad e, labai būtų pageidautina patvirtinti tuos pranešimus e, e, birželio mėnesį. Ir Noriu paprašyti kolegų atsižvelgti į šį preliminarų darbo grafiką. Aš manau labai svarbu, kad šie du tekstai, šie du pranešimai būtų patvirtinti kartu e, tuo pačiu metu ir taryboje e, visų dalyvaujančių valstybių narių, kurios taip pat nori e, baigti šį darbą taryboje ir e, baigti jį e, lygiai grečiai dėl abiejų pasiūlymų. Taigi tiek O dabar aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pasisakymų, kas norėtų pasisakyti. Pirmiausia, ponas Čambovskis. Благодаря, уважаеми господин Кавада. Pone Kavada, kolegos, norėčiau naudodamasis progą pareikšti savo nuomonę dėl dviejų pono Kavada pranešimų dėl e, jurisdikcijos, taikomos teisės ir teismo sprendimų susijusių su e, porų problemomis, pripažinimu ir vykdymu. Taigi, kalbame apie santoką ir partnerystę tarptautinės teisės kontekste. Na, vis dėlto sunku kalbėti apie partnerystę vienodai, nes partnerystės statusas įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Ir visa tai, kas susijęs su atitinkamu sprendimu vykdymu, taip pat rodo, kad santokos registruotos partnerystės situacija skiriasi. Taigi, kaip gali valstybės narės sutikti bendradarbiauti šioje srityje? kai kuriuose valstybėse narėse nėra mm, partnerystės instituto, todėl kyla klausimas, kodėl tos valstybės narės, kurios savo vidin, nacionalinėje teisėje nėra numačiusios partnerystės, kodėl tos valstybės turi pripažinti kitoje valstybėje reglamentuojamus nuosavybės klausimus. Taigi, jeigu nepripažįstama partnerystė, tai gali reikšti diskriminaciją. Ir tai prieštarautų piliečių interesams. Tai reiškia, kad e, tam tikrose valstybėse narėse atsidartų tam tikrų padarinių ir Mm, jeigu valstybės narės turi pripažinti tam tikras partnerystės teisinės pasiekmes, tai reikštų subsidiarumo principo pažeidimą. Čia kalbu apie tas valstybės narės, kurios nėra pripažinusios registruotos partnerystės instituto. Ir reikalauti, kad valstybės narės pripažintų e, nuosavybės problemas turto problemas ir pripažintų sprendimus dėl turto padalymo. Jeigu jos yra verčiamos pripažinti sprendimus, tai jos turi pripažinti ir tų e, sprendimų pasiekmes. Komisija nepateikė uh, kokį vertinimo, kokį poveikį turės šis reglamentas. Ir e, komisija juk yra pažadėjusi, kad e, teikdama kiekvieną pasiūlymą, jie atliks ir poveikio vertinimą. Poveikio vertinimą yra daug porų, kurios gyvena įvairiose šalise ir tokių porų skaičius yra nemažas, bet manau, kad e, gali būti taip, kad e, valstybės narės negalės taikyti abiejų šių reglamentų, nes kai kur partnerystė nėra pripažįstama ir atsiras daug asmenų, kurie negalės pasinaudoti reglamento nuostatomis. Kodėlgi nebūtų uh, galima valstybėms narėms numatyti daugiau lankstumo. Ir juk būtent lankstumas yra to sustiprinto bendradarbiavimo pagrindas. E, valstybių narių teisės aktai smarkiai skiriasi, e, partnerystė yra pripažįstama daugelie valstybių narių ir manau, kad mes turėtume daryti viską, kad palengvintume asmenų judėjimą, kad asmenys galėtų pasinaudoti tam tikromis bendromis taisyklėmis valstybėse narėse, e, nepažeisdami, nepakengdami e, valstybių narių nacionaliniai teisiai. Ačiū. Merci à vous, monsieur Džambaski, monsieur Fos. Dėkoju ponui Džambavski, dabar ponas Fos. Ačiū pirmininkė. Aš dar prisimenu, kad Dambra, Dambarskio iškeltas klausimas jau buvo keliamas prieš dviejus, trejus metus. Tačiau aš norėčiau pritarti jums ir pasakyti, kad pritariu jūsų parengtam tekstui. Manyčiau labai svarbu šitą klausimą užbaigti nagrinėti, suformuluoti parlamento pasiūlymai jau buvo 13 metais, jie perkelti į šitą tekstą iš esmės. Ir aš manau, Tai yra labai geras mūsų veiklos rezultatas, leidžiantis formaliai užbaigti mūsų darbą. Mano manimu, šitie pasiūlymai yra suderinti ir turint omenyje įregistruotas partnerystės, atkreipiamas dėmesys į tai, kad tose valstybėse, kur įstatymais nepripažįstamos įregistruotos partnerystės, neverčiamos to daryti. Prieš trejata metų mes apie tai inirtingai diskutavome, o dabar tiesiog e, tos valstybės neverčiamos taikyti tokios nuostatos savo, pagal savo turto teisę. Šitos įregistruotos partnerystės nuostatos galės būti taikomos tik tai tose valstybėse, kur toksai teisinis institutas yra numatytas, o materialiosios e, turtinės teisės nuostatos e, bus siejamos su įregistruotos partnerystės e, pripažinimą ar nepripažinimą arba pripažinimo lygį tam tikrose valstybėse. Taigi Čia turime reikalų ir su nacionalinės teisės nuostatomis, kurios ir toliau paliekamos atskirų valstybių dispozicijoje. Tai yra valstybės narės šią sritį gali reglamentuoti ar nereglamentuoti, kadangi įregistruotos partnerystės e, vis labiau panašėja į šeimas ir E, didėjo jų judumas, todėl labai svarbu sureguliuoti tos e, bendrosios nuostabybės teisinius santykius. Paveldėjimo teisė, pavyzdžiui, iš esmės jau yra sureguliuota ir kažką panašaus uh, bendrosios e, nusavybės klausimai turėtų būti sprendžiami ir įregistruotų partnerysčių atveju. Manyčiau, kad balsuoti reikėtų kuo greičiau dėl abiejų tekstų. Pirmiausia, e, valstybėms narėms bendradarbiaujant Parlamento pozicija parengta 13 metais atsispindi šiame naujame tekste ir turinio požiūrių jokių abejonių nekyla, lieka tik tai procedūriniai klausimai ir aš pageidaučiau, kad šitie tekstai būtų priminėjami vienu metu. Dėkuoju ponui vicepirmininkui, dabar ponė Gebert. Ačiū pirmininkė. Tikrai Džiaugiuosi, kad diskutuojame dėl šio teisės aktų rinkinio. 2011 metais buvau Lybė komiteto pranešėję šiuo klausimu, e, dalyvau diskusijose ir po to labai nusivyliau, kad nepavyko pajudėti į priekį, kadangi valstybės narės nesugebėjo susitarti, kadangi buvo reikalingas vienbalsiškumas. Yra labai daug e, tarptautinių porų, kurias paliečia šitas klausimas ir tos poros siekia teisinio aiškumo, teisėkia išeities iš šios aklavietės. Iš tikrųjų labai svarbu vienu metu nagrinėti šiuos tekstus ir vienu metu juos priiminėti, kadangi daugeliu valstybių narių labai svarbu sureguliuoti vienu metu ir vienodai ir e, šeimų ir įregistruotų partnerysčių turtinius santykius. Žinoma, kai kas minėjo, kad kai kuriuose valstybėse tokio įregistruotų partnerysčių instituto nėra, mes ir tada kalbėjome, kad nei viena valstybė neprivalo steigti to, ko jos teisinėje sistemoje nėra. įregistruotos partnerystės straipsniuose, 9 straipsnio pirmoje dalyje, aiškiai sako, kad teismai gali e, pareikšti, kad jie yra nekompetitingi spręsti įregistruotų partnerysčių su turtų susijusių ginčių. Tai buvo labai svarbu užfiksuoti. O Mes e, siekiame, kad būtų padaroma tai, kas yra įmanoma pagal galiojančią teisę. Dėkuoju pradėšėjui, kad jisai mano ir siekia pažangos. Aš nesu sustiprinto bendradarbiavimo ypatinga entuziastė, kadangi e, parlamento pasiklausiama, o iš esmės daroma ką kita. Tačiau tai, kad parlamento siūlymai pateikti 13 metais buvo perkelti į šitą tekstą, mane džiugina. Todėl aš manyčiau, mes turėtume pritarti šiam siūlymui ir aš manau, kad mano frakcija nebepateikinės jokių pakeitimo siūlymų, kadangi mes norime pasiekti, kad šitą teisę galėtų pasinaudoti mūsų piliečiai ir tai mes esame skolingi mūsų žmonėms ir aš norėčiau paraginti tas valstybės nares, kurios nėra nusiteikusios kol kas dalyvauti šiame procese. Norėčiau priminti, kad yra daug tokių žmonių, kuriems reikalingas teisinis aiškumas, reikalinga tam, tikra, tikra, tam tikras teisinis reglamentavimas. Dėkoju kolegos. Paprašysime tarybos atstovės, ponios Tendam, pasisakyti. Labadiena, ačiū ponui e, Kavada už tai, kad suteikėte žodį pirmininkaujantiems Niderlandams. Galiu jums, jūs patikinti, kad Niderlandams šis dosie yra prioritetinis. Reglamentai yra labai svarbus tarptautinėms poroms ir mes visi čia esantis žinome, kad šie dosie yra nagrinėjami seniai. Kodėl pirmininkaujantį valstybę yra užsimojusi e, patvirtinti tuos pasiūlymus dar iki birželio, atsiprašau, Liepos pirmos dienos. Mes e, stengiamės dirbti kaip galima greičiau ir dėl šių pasiūlymų politinės reikšmės pirmininkaujantis Niderlandai nusprendė tris pasiūlymus nagrinėti vienu metu. Turiu galvoje pasiūlymus dėl įgaliojimų ir dėl, tų, dėl reglamentų. Ir tai įmanoma padaryti dėl to, kad komisija tris pasiūlymus paskelbė tą pačią dieną, tai yra kovo pradžioje. Kalbant apie darbą taryboje, galiu Jums pasakyti, kad mes e, įtraukėme tik keletą techninio pobūdžio pakeitimų, kad patikslintume tam tikrus elementus E, susijusius su mm, sustiprintų bendradarbiavimu. Ir noriu akcentuoti, kad teksto esmė nebuvo pakeista. E, be to turiu gerų, labai šviežių naujienų iš tarybos. E, Šyrit šis dosie buvo nagrinėjamas korepere ir koreperas susitarė dėl visų trijų pasiūlymų vienu metu. Ir dabar, kai Koreperas susitarė dėl pasiūlymų, pirmininkaujantį valstybę numato e, siūsti šios pasiūlymus išorės veiksmų tarybai gegužės 12 dieną. Ir taip pat tikėsim, sieksime gauti ir parlamento pritarimą. Tai reiškia, kad mes e, labai nekantriai laukiame parlamento pritarimo, o dėl reglamentų. Reglamentai bus pateikti e, TVR ministrų tarybai birželio 9 dieną ir dėl bendro požiūrio patvirtinimo. Ir tikimės, kad galime tikėti pasikliauti parlamento parama, e, tvirtinant šiuos reglamentus, kurie yra svarbus Europos piliečiams ir dėkojame Jums už bendradarbiavimą. E, dėkoju, ačiū ypač už tas paskutinės naujienas, kurios dar palengvins mūsų darbą. Noriu priminti kolegoms, kad e, terminas teikti pakeitimus yra gegužės ketvirta diena. Dabar periname prie 12 punkto. E, vyks uždaras posėdis, taigi prašau visų žmonių, kurie nedalyvaus uždarame posėdėje, išeiti iš salės. Dabar dvi, dviejų minučių pertrauką turiu čia galvoje. Tai